Ah, okay. Dear colleagues, good afternoon. Please take your seats. We will start our meeting. Eh, pradėkime eh, kalbėsiu lietuviškai, užsidėkite ausinės. Taigi, gerbiami kolegos, tęsim posėdį ir e, esu Vilija Blinkevičiūtė ir man patikėta e, garbė, kaip buvusiai komiteto pirmininkiai, e, pravesti šį pirmąjį mūsų rinkiminį posėdį. Ir mūsų šiandienos posėdžio tikslas yra sudaryti mūsų komiteto biurą, tai yra išrinkti E, pirmininką ar pirmininkę ir, žinoma, daugiausiai keturius pavaduotojus pagal darbo tvarkos taisyklių 213 e, e, straipsnį. Taip pat noriu paskelbti, balsuojant dalyvaujančių pavaduojančių narių pavardės. Aušra Maldeikienė pavaduoja Sirpa Pietikainen, E, e, pone Eva Kopač pavaduoja e, pone Lukačievską ir pone Herzberger Fofana pavaduoja Ernest Urtasun. Dabar eisime prie pirmininko rinkimų. E, noriu pasakyti, kad kvorumas mūsų komiteto posėdžio yra, todėl galima pradėti mūsų e, rinkiminį e, posėdį ir dabar prašau siūlyti kandidatūras pirmininko postui užimti. Prašau. Yes, please. Thank you, Chairman. From the uh, SND frakcijos vardu mes siūlome savo kandidatą. Tai yra Evelina Regna iš Austrijos. Ačiū. Aš noriu paklausti, ponios Evelin Regner, ar sutinkate kandidatuoti į FAM komiteto pirmininkės? Uh, yes, I agree. Thank you. Noriu pranešti, kad kandidatė Evelin Regner yra tikroji mūsų komiteto narė, kad ji yra užpildžiusi tinkamai finansinių interesų deklaraciją ir deklaraciją e, susijusią su atitinkamo elgesio e, kodeksu. E, taigi, kadangi nėra jokio siūlymo kitaip balsuoti kitokiu būdu, aš siūlau patvirtinti Evelin Regner mūsų komiteto pirmininkę tiesiog plojimais. Mišė, I am asking you to give the floor, please, and good luck for you. Taigi, sutikiu žodį jums ir perleidžiu savo pirmininko kėdę. So, thank you very much for your confidence. Ačiū už pasitikėjimą. Prieš e, perinant prie kito darbuotojas klausimo, prie vicepirmininkų rinkimų, aš norėčiau pati prisistatyti ir pasakyti, kad aš esu Evelina Regner, aš iš Austrijos. Jau dešimt metų dirbu parlamente pakankamai daug sukaupiau patirties ir dar neprarandu entuzijazmo dirbdama Europos naudai. Aš esu profsąjungietė, aš esu dviejų vaikų mama ir puikiai suprantu, kad nieko negauname už dyką, mums reikia viską išsikovoti, ypač mūsų moterų komitete. Kartu su jumis norėčiau kovoti už Europą, kuris suteikia vienodas galimybės visiems. Europą, kuriuose prie moterų neprikabaujama, kurioje yra moterų feminiščių. Ir kovosime už tai, kad nepriklausomai nuo to, kas ką myli ar mėgsta, mes visada kovosime už LGBT atstovų nediskriminavimą. Būtent tai tam aš paskirsiu savo pirmininkavimo laiką. Aš džiaugiuosi galėdama pirmininkauti šiam komitetui, kadangi manau, kad šitas komitetas yra tinkama vieta kovoti už lygybę, už finansinį moterų nepriklausomumą. Tai yra labai svarbu. Svarbu, nesvarbu, ar jūs esat moteris ar vyras, nesvarbu, ką jūs mylite, visi mes turime kovoti už tai, kad būtų sumažintas mūsų atotrukis tarp mūsų atlyginimo. Mes, profsąjungiečiai, turime daug nuveikę per pasosius dešimtmečius, tačiau lieka labai daug ką nuveikti, reikia daug ką pasiekti, kovojant už moterų ir LGBT atstovų teises. Taip pat reikėtų pasiekti, kad visoje Europoje Stambulo konvencija būtų ratifikuota ir kad ir vyrai, ir moteris galėtų patys daryti pasirinkimą dėl savo kūno. Mes turime siekti lyčių lygybės ekonominiuose ir politiniuose sprendimuose. Aš šešeri metai, būdama pranešėja šiais klausimais, laukiu, kada taryba tars savo žodį. Taigi mes turime dar pakankamai daug kantrybės ir tęsime savo darbą. Visi kartu Visi kartu mes pasisakome už tai ir aš tikiuosi visų jūsų paramos ir pirmininkų pavaduotojų paramos, pavaduotojų, kuriuos mes dabar pradėsime rinkti. Taigi perinu prie kito darbo atvės klausimo pavaduotojų rinkimo. Taip pat turime laikytis mūsų e, taisyklių. Pirmiausia, reikėtų patikrinti, ar kvorumas yra. Buvo konstatuota, Vilija sakė, kad kvorumas yra. Ir dabar mes prašysime teikti kandidatus į pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo pirmininkų pavaduotojų postą. Kas siūlys kandidatą į pirmojo pirmininko pavaduotojo pareigybę? GUE ir NGL. Norėčiau vardu pasiūlyti Špalop. Dėkoju. Kur ponė Radigė Špalo? Radigė Špalop. Ar jūs sutinkate su tuo, kad siūloma jūsų kandidatūra? Taip, ir dėkoju. Aš patvirtinu, kad jūs esate uh, tikra komiteto narė, pilna teisė narė ir kad jūs pasirašėte ir vieną, ir kitą deklaraciją. Taigi aš siūlau dabar rinkti jūs taip pat, kaip ir anksčiau, plojimais. Congratulations. Sveikinu to ask you to uh, join us here on the podium. Taigi prašau prisijungti prie mūsų, o po to mes aptarinėsime kitą kandidatūrą. So, um, congratulations. Taigi dar kartą sveikinu. Dabar rinksime antrąjį pirmininko pavaduotoją. Vėl prašau teikti kandidatūrą. Kas tai padarys? Man didžiulė garbė pasiūlyti Gwendolyn Del Beskopin. Dėkuoju. Delbas Kofin, ar jūs sutinkate būti nominuota? Viskas vyksta labai sklandžiai. O aš savo ruoštų patikinu, kad jūs esate pilnateisė komiteto narė ir kad pasirašėte finansinių interesų deklaraciją ir pasirašėte po Elgesio kodeksu. Ir taip pat siūlome jūs išrinkti plojant.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 immer die gleiche. Also immer ja, die gleiche so uh, we are coming to the next step. To... Toliau renkame trečiąjį pirmininką pavaduotoją pagal įprasnės procedūras, kas pateiks kandidatą. EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti Elizabet Vosenberg. Pane Vozenberg, ar jūs sutinkate? Sveikinu jūs. Ir, žinoma, aš sutinku. Aš taip pat patikinu, kad jūs esate pilna teisė komiteto nariai, kad pasirašėte Elgesio kodekso tekstą ir taip pat pasirašėte finansinių interesų deklaraciją. Taigi siūlau, kaip ir anksčiau, išrinkti jūs tiesiog plojant. So, Sveikinu, kviečiame prie mūsų prisijungti. one vice president is missing. Dar trūksta vieno, vienos pirmininkės pavaduotojos. Kol kas mūsų moterų daug. Taigi dabar laukiu kito siūlymo. Iš tikrųjų, laikas pasiūlyti ir pakviesti į priekį vyrą. Robert Pedron iš Lenkijos yra siūlomas. Robertai, klausime jūsų, ar jūs sutinkate kandidatuoti? Pirmiausia, sveikinu jūs ir kolegės esant išrinktoms. Aš kaip paskutinis jaučiuosi taip, kaip įprastai jaučiasi ir moteris. Ir aš neturiu kito kelio, kaip tik tai padėkoti ir pasakyti, kad sutinku. Aš savo ruoštų patikinu, kad jūs pasirašėte Elgesio kodekso tekstą, pasirašėte finansinių interesų deklaraciją ir kad jūs esate pilnateisit šio komiteto narys. Ir tai reiškia, kad sudarant valdybą, uh, yra laikomasi lyčių lygybės principo ir todėl mums labai malonu pritarti jūsų kandidatūrai ir oficialiai plojant patvirtinti mūsų pasirinkimą. Jetzt ganz zum Schluss müsste man Punkt 6 nur noch die Sahne und nächste Sitzung. Meeting, but not uh, completely. I just... Dar nebaigėme mūsų posėdžio. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad labai malonu man e, konstatuoti, kad išrinkti būtent šitie vicepirmininkai, šitas komitetas iš tikrųjų nuožmiai kovos už savo teises. Ir aš tikiuosi, kad mums tai pavyks padaryti kartu su jumis. O dabar turiu kai kurių pranešimų, pirmininkės pranešimų. Pirmiausia, 19 metų mūsų posėdžių kalendorius. Bet to kalend... apstai kalendorius jūs gausite, jūs galite užsakyti kalendorių arba gauti internetu. Ar jau kas nors susipažino su mūsų posėdžių kalendoriumi, ar kas nors prieštarauja, jeigu ne, tai jisai bus tvirtinamas, jeigu niekas neprotestuos. Kitas klausimas. Mūsų komiteto lingvistinis profilis. Jums buvo išsintinėta informacija elektroniniu paštu, taip pat jūs galite gauti ir uh, E, elektroninėme formate ir jeigu neprieštarausi, tai šitas tinklinis kalbinis profilis yra tvirtinamas. Ir 2019 metų. Have it on our, uh, on your tables. It's also found as everything in. in... Sveikinimo mm, informacija buvo pateikta Ir norėčiau pasakyti, kad e, Liepos 24-ąją 9 val. vyks mūsų kitas komiteto posėdis. Tikiuosi, kad e, bent jau kai kas dalyvaus šiame posėdėje, kai kas, žinau, jau rengėsi atostogauti ir pateikusi tą informaciją skelbiu šio posėdžio pabaigą. Dirbkime iš vien. Thank you. Nice to meet you.